EPP frakcijos pateikė prašymus e, patvirtinti delegacijų vadovus. Ponas Frunculika yra siūlomas su kur delegacijos su Korejos pusėsaliu ir taip pat Turkcanų yra siūlomas delegacijos vadovu su Kanada.